yra pateikti protokolai ir patvirtinti teisės aktas, ar turi kokių nors pastabų, atrodo, ne, tuomet viskas bus traukta į protokolą. Toliau darbo atvarkėje yra komisijos vicepirmininkės bei ypatingos įsigaliotinės užsienio politikos klausimais bei saugumo ir gynybos klausimais pareiškimas dėl Izraelio veiksmų prieš humanitarnę flotilę bei gazos ruošų blokadą. Taigi norėčiau paprašyti ponios Ašton, ypatingas įsigaliotinės, pasisakyti. Prašau, žodis jums. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, šiandieną įvyks svarbios diskusijos dėl gazos ruožų. Mes aptarėm mūsų reikalų ministrų taryboje šios tragiškus įvykius ir jų pasiekmes. Ir aš nuolat palaikau ryšius abiem konflikto šalimis. Tai yra labai svarbus klausimas ES ir tai demonstruoja pateiktas rezoliucijas. Taigi norėčiau nuo pat pradžių pabrėžti štai, kad tai, kas įvyko jūroje už gažos, prie gažos pakrarantys, yra neprimtina. Tai mes tai sakome nedelsint ir labai aiškiai. Tarptautinėse vandenyse žuvo devyni žmonės ir aplinkybės turi būti ištirtos. Ir izraeliečiai, palestiniečiai ir turkai turi patikėti tų tyrimų rezultatais. Todėl, todėl būtina, kad būtų sukurta nepriklausoma komisija, kurioje būtų aukšto lygio tarptautiniai atstovai. Tai yra ženklas, žingsnis į priekį ir ES didžiai stebės, kaip komisija dirba ir kokie jos darbo rezultatai prieš darydama išvadas. E, Išpolis prieš flotilę prikausti pasaulio dėmesį. Tačiau turime prisiminti, kodėl visų pirma ta flotilė plaukė prie gazos pakrančių. Na ir pagrindinė priežastis tai yra bėdos gazos ruožė, žmonių kančia, ponios Ponės ir ponai, aš, pirma, aš tai mačiau ir savo akise. Aš buvau pirmoji politikė atvykusi po metų laikotarpio į gazos ruožą iš Izraelio pusės. Tai, ką mačiau, mane šokiravo. Kadangi e, nors jie gyvena ir modernėje šalyje, vis dėlto jie prekes veža vežimais, arkliais. Izraelija viskas veikia puikiai, e, švietimo, sveikatos apsaugos sistemoje, o gazos ruožė visiškai šalia nėra mokyklų ir trūksta medžiagų pastatyti mokykloms, sanitarinėms įstaigoms ir ligoninėms. Taigi iš tikrųjų padėtis yra. Uh, katastrofiška. Pagrindinio naudojimo prekių negalima įvežti. Blokada nu, palėtė visus žmonės, e, trukdo atkūrimui. Na ir blokada nėra labai veiksminga, tačiau ilgainiui jį duoda labai neigiamų pasiekmių. Prekės gaminamas nelegaliai ir dažnai jis nepasiekia tų, kuriems jis reikalingos, o dinksta neaiškiuose kanaluose, dėl to stiprėja Hamas ir todėl įtampa tik tais eskaluoja. Bet to tos kančios, kurias patiria žmonės gazoje, nereiškia, kad Izraelis yra saugesnis. Na ir dėl viso to kyla du paprasti klausimai. Tai yra pirmiausia, kaip galime padėti palengventi žmonėms kasdienį gyvenimą e, gazos ruožą, o taip pat kaip pagerinti saugumą Izraelio žmonėms. Mes turime atsakyti tos klausimus bendrai, pavieni nepavyks. Pirmadienį ES ministrai prisė, nusprendė, jog reikia imtis aktyvių žingsnių gazos ruožo problemą išspręsti. Nes tai yra prielaida taikai šiame religionė ir blokada nėra atsakas. Būtinas bendradarbiavimas tarp Palestinos ir Izraelio valdžios institucijų. ES jau senai ragino panaikinti blokadą, e, tačiau politiniai parametrai ir aplinkybės pasikeitė. Pirmiausia, reikia atverti sienas tam, kad humanitarinė pagalba komer, prekyba ir civiliniai asmenys galėtų netrukdomai vykti į gazos ruožai. To raginama ir rezoliucijose, tačiau taip pat reikėtų prisiminti sustarimus tarp uh, uh, gazos ruožas, Palestinos valdžios institucijų ir Izraelio. Taip pat reikia uh, turėtų būti trumpas draudžiamų prekių sąrašas, dėl kurio Izraelis turi pagristų dviejonių, o leidžiamų įvežti prekių sąrašas turėtų būti ilgas. Aš tikiuosi, kad darybos duos rezultatų dėl šių klausimų. Toliau ES misija Rafoje galėtų būti atgaivinta ir galima būtų per ją vežti prekes. Na, aš manau, kad galima būtų sukurti darbo grupę, e, kuriai, <clears throat> kurioje būtų įvairių ekspertų. Pirmasis tikimas įvyks penktadienį, aš pirmininkausiu, ir mes ieškosime atsako, kuris būtų primtinas tiek Izraeliui, tiek ir gazos žmonėms. Kitas dalykas yra štai koks. Pašalinus blokadą tai skatintų taiką, nes gazos ruožas turėtų būti busimos Palestinos valstybės dalis. Mes turėtume prisidėti prie to, kad Gazos ruožas ir Palestina būtų apjungti lygiai taip pat, kad Palestina ir Izraelis susitaikyti. Ir aš manau, kad mūsų tikslas išlieka dviejų valstybių sprendimas. Na ir galiausiai teigiamas dalykas yra tai, jog e, mums pavyko uh, išlaikyti, nenutraukiant dėrybą, suartėjimo darybas tarp Palestinos ir Izraelio. Ir reikia ir toliau tęsti pastangas tam, kad būtų nutrauktas pavojingas gazos izoliavimas ir kad būtų siekiama taikos regione. Ir aš nebejoju, kad jūs pritarsite šioms mano ambicijoms. Ačiū. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Άστον. Τώρα περνάμε στους ομιλητές εξ ονόματος. Dėkoju, ponė Ešten. Ir dabar bus pasisakoma frakcijų vardu. EPP frakcijos vardu žodis ponui Kasolydės pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jeigu kas nors galėtų reikalauti daugiau skaidrumo, daugiau teisingumo, aš manau, kad tai turėtų būti Izraelis. Pirmasis žingsnis teisingai linkme buvo nuspręstas Izraelio. Tad dabar reikia kurti pasitikėjimą, tartunis bendruomenės pasitikėjimą. Žinoma, gazos ruožo blokada turi būti nutraukta, kadangi prezidentas Obama taip pat pabrėžė, kad tai yra, nėra tvarus sprendimas tą blokadą tęsti. Žinome, kad vyksta pelningi sandoriai, nelegaliai įvežant prekes į gazos ruožą. Ir tai nepadeda tiems palestiniečiams, kuriems daugiausia reikia pagalbos. Izraelis nieko nelaimi toje situacijoje ir palestiniečiai kenčia. Kareivis šalyt tebėra suimtas, jis nepaleistas. Tad aš manau, kad jūsų, ponė įgaliotinė, užduotis būtų koordinuoti e, visus veiksmus kad būtų galima vėl atidaryti praeimo punktus į gazos ruožą ir svarbu taip pat, kad galėtų ten patekti prekes. Reikia susitarti dėl reikiamų mechanizmų, kad būtų galima tinkamai paskirstyti pagalbą ir atstatyti sugriautą gazos ruožą. Svarbu, kad jis būtų atstatytas, svarbu, kad vyktų susitaikymas. Tie procesai turi būti žymiai intensyvesni, Palestina turi atgauti gazos ruožo kontrolę. Aišku, svarbu, kad būtų atsižvelgiama ir Izraelio lūkesčius. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar socialistų frakcijos vardu kalbės ponė Dekas 2 minutės. Kreipiuosi ne į jūs šiandien, ponė pirmininkė, ne, ir ne į jūs, ponė Ashton. Atleiskit man už tai. Kreipiuosi į tuos, kas mūsų klausosi. Kreipiuosi į Marmaros flotilijos žmonės, kurie yra šioje salėje. Mes jūs nuvylėme ir jūs išdavėme. Iki pat paskutinės minutės, iki to Izraelio išpolio ir turiu signalus to savo mobiliame telefone, jūs tenkitės mums susisiekti, mums skambinote, jūs tikėjote, kad Europa jūs apsaugos, be reikalo. Likote vieniši, vieni, be ginklų, e, turėjote susidurti su kariais, kurie buvo gavę įsakymą šaudyti, tuo tarpu, kad tarptautinė bendruomenė nieko jums nepadėjo. O šiandien prašote teisingumo, prašote tarptautinio teisingumo, nepriklausomo teisingumo. Jūs nepasitikite Izraelio teisingumu net jeigu prie to teisingumo vykdymo prisidėtų tarptautiniai stebėtojai, nes žuvo jūsų draugai. Izraelis iš karto sunaikino bet kokius išpolio įrodymus. E, buvo atimti kompiuteriai, ka, filmavimo kameros, fotoaparatai, buvo panaikinti bet kokie pėtsakai. Ir paskui po trijų dienų Izraelis pateikė savo įvykių versiją, pateikdami fotomontažus. Izraelis jūs pavadino teroristais ir elgėsi su jumis kaip su teroristais. Jūs įkalino ir daž, dažna mušė. Jūs nieko nesupratote, kodėl buvo surinktas toks siaubo scenarijus. Jūs prašėte tik vieno - teisingumo, į kuriuo galėtumėte tikėti. Šiandiengi Jūs taip pat norite to teisingumo. Jūs žinote, kad kažkas iš, kai kas iš jūsų mirė, bet jūs ir toliau reikalaujate, kad gazos ruožo blogata būtų panaikinta iškart ir besąlygiškai. Aš noriu jums iškilmingai pažadėti, jūsų daugiau nebenuvilsite. Pone Ešton, neatsakykite man, atsakykite tiems žmonėms, jie jūs štai dabar žvelgia. Jie ir toliau žvelgs, jūs ir mes žvelgsime jų siaubo pilnomis akimis, negalinčiomis patikėti tuo siaubu akimis. Parlamentas aiškus merkė šį išpolį. Reikalaujame blokados panaikinimo ir tarptautinio šį įvykio tyrimo. Rytoj ir toliau reikalausime, kad teisingumas būtų įvykdytas. Jeigu juos pamiršime, tos žmonės, tai tuomet tos flotilės žmonės sugrįž čia, kad mums tai primintų. Dėkoju. Dabar liberalų frakcijos vardu, ponas Rinaldi. mintimis esu su e, pacifistais, tapusiais aukomis, tačiau e, taip pat reikėtų kritiškai vertinti ir Izraelio veiksmus. Turime išgirsti be abejo ir vardėmas priežastis, dialogo negalima nutraukti. Norint suprasti tą baimę dėl pavojaus saugumui, čia turiuomenėje tiek Izraelio vyriausybė, tiek viešojo nuomonė, visuomenė jaučiasi nesuprasta ir reikia jų įsiklausyti, tačiau mums rūpi e, Izraelio gerovė ir būtent taip pat ir moralinė gerovė. Todėl būtinai reikia išklausyti, kokios buvo šių įvykių priežastys. Aišku, taikos siekis didžiulis, bet Taip pat reikia pripažinti, kad jau keliarius metus nebesuprantame šios vyriausybės veiksmų. Tai nėra vienas atskiras pavienis atvejis ta pati linija e, išvelgiama e, daugelie sprendimų. Prisiminkime e, namų statybas Jeruzalėje ir e, gal, įvykius gazos ruožė per pastarosius metus susijusius su um, arabų mažuma ir Izraelis ignoruoja tiesiog tarptautinius um, raginimus e, keisti savo politiką. Ir dėl to nukenčia taip pat ir patys Izraelio žmonės ir nutolsta taikos perspektyvą, taikos, kurios siekia dvi tautos. Ši politikos kryptis e, labiau pasižymi, nepasižymi moralės principais. Ir visa tarptautinė bendruomenė pasmerkė išpolį prieš humanitarinę flotilę ir baiminasi dėl to, kad Izraelis E, pasuko štai tokią kryptimį. Dabar mes e, kalbame apie naujus instrumentus, naujas priemonės, kurias turime savo rankose ir e, negalime leisti, kad būtų mūsų balso nebe, nesiklausoma mes nuolat pasisakydavom prieš nežmogiškumą, bet taip pat turime pasirūpinti tuo, kad politikai nebesiimtų tokių um, smerktinų žingsnių. Dabar ponas Konbendit žaliųjų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, pone vyriausių įgaliotinė, gerbiami kolegos, manau, kad šiame parlamente visi sutarė dėl to, kad išpolis prieš flotilę, humanitarinę flotilę yra smertinas žingsnis. Manau, visi sutarė ir dėl to, jog Izraelio politika tokia, kokia jinai yra dabar e, ir kokia jau vyksta daugelį metų, Izraelį nuves į aklavietę. Ir bus tikrai labai sunku tai valstybei rasti savo kelią. Visi sutarėm dėl to. Dabar klausimas yra toks, kaip pakeisti Izraelio politiką. Jūs patys sakėte, kad reikia ir toliau dirbti, siekti susitaikymo, uh, Reikia, kad atsirastų sutarimas tarp Palestinos atskirų susiskaldžiusių jėgų. Kai kas jas vadina frakcijomis, man labiau patinka Izraelio jėgos. E, man nepatinka kai kurie dalykai, tačiau mes turime kalbėti apie Palestinos e, administracija gazos ruožė. Tačiau dabar ten uh, klesti Hamas. Tai yra tas dalykas, kuris man nepatinka, tačiau taip yra. Tad dabar reikia ieškoti priemonių, panaikinti blokadą ir mentalinę blokadą taip pat. Ja turime mes, izraeliečiai ir galbūt palestiniečiai tam tikrų požiūrių. Tad aš norėčiau pasiūlyti štai ką. Jūs sakėte, kad reikia atverti blokadą. Jūs sakėte, kad reikia atverti visus praeimo postus. Europos Sąjunga gali ir turi reikalauti šio dalyko, su kuo diskutuoti, su kuo, ką pasitelkti sąjungininkų, Turkijos armija, kodėl ne. Žinoma, tai yra ironiška. Vokietijos ir Turkijos kariai galėtų, pavyzdžiui, kontroliuoti įėjimą į gazos, patekimą į gazos ruošą, kad būtų galima atvežti maisto ten, kad būtų galima atvežti statybų medžiagas ir užtikrinti, kad į tą ruošą nepatektų ginklai. Taigi, dirbkime tam, kad tas, ta blokada būtų nutraukta, kad šis ruošas atsivertų ir duokime visas galimybės, kad būtų galima tai įgyvendinti. Nuolatos yra sakoma, jog europiečiai prastai jaučiasi prieš Izraelio tautą. Tačiau prasta sąžinė, sąžinės jausmas dar nereiškia, kad bus gerai vykdoma politika. Jeigu norima būti už Izraelį. Tai reikia Izraeliui pasakyti, kad tai, kas vyksta, peržengia visas tolerancijos ribas. Izraelio draugai yra tuo pat metu Izraelio kritikai. O tie, kas Izraelio nekritikuoja, nėra Izraelio draugai. Ir turime tokius žmonės kaip Davidą Grossmaną, kuris Izraelija visiškai teisingai pasakė, kad tai, ką padarė Izraelis, iš esmės E, prieštarauja netgi priežasčiai, dėl kurios buvo sukurta Izraelio valstybė. Tai, tai prieštarauja tai zionistiniai svajoniai, kurią buvo siekta įgyvendinti. Dėl to mes, kaip europiečiai, Neturime bijoti kritikuoti izraeliečių ir taip pat palestiniečių politikos. Mes turime nebijoti pasakyti taip, reikia naujo pobūdžio stabilumo šiame regione ir tą kitokį stabilumą sukursime tik tada, jeigu mes kaip europiečiai busime pasirengę iš tiesų stoti tarp šių dviejų pusių ir užimti tai kintojo vaidmenį, bet tuo pačiu ir tvarkdario vaidmenį. Jeigu to nepadarysime, tuomet tvarkos tikrai nebus ir ji neįsivyraus. Dėl to prašau ne tik apeliuoti, bet taip pat ir daryti konkrečius pasiūlymus, kaip mes, europiečiai, kartu su Turkija, kuri tikrai svarbi šiam regionui, galime prisidėti prie to, kad būtų imtasi konkrečių žingsnių tam, kad šita blokada pasibaigtų. Dėkoju. Dėkoju. E, ponas Vandalinis atsir frakcijos vardu vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gegužės 31 dieną įsikišus Izraelijos armijai e, išpolio prieš laivą Marmara metu žuvo devini žmonės. Na, kareiviai nus buvo nustebinti, kad juos pastebė laive ir jautėsi priversti šaudyti. Štai toks yra e, pa, paaiškinimas, tačiau negalime tikėtis, kad juos laivai būtų priemę su piragais ir kava. Taigi kyla klausimas, kodėl Izraelis šturmavo šios laivus, nes e, armijos vadovybė Izraelė būtų galėjusi rasti ir kitų alternatyvų, netokių smurtingų. Ir todėl būtina atlikti tyrimą ir atrodo Izraelis su tuo sutinka. Na ir bus atliktas tyrimas, jo, jame dalyvaus ir du žymus asmenys, vienas iš jų žymiausias yra Nobelio premijos laureatas. Na, o dabar dabar tiek tas 40, 30, 43 prekių sąrašas, kurių negalima importuoti į Izraelį, dabar pakeistas kitų sąrašų. Pone, pone pirmininkė, Izraelis užpuolė flotilę iš jūros ir iš oro tą flotilę, kuri norėjo atgabenti humanitarinių prekių į, į gazos ruožą. Devini žmonės žuvo, daugelis buvo sužeista. Na ir tai ne pirmas sykis, kai Izraelio armija atlieka tokius nusikaltimus žmonijai ir žmoniškumui. 23 ehm, dienas ir naktis negailestingai buvo apšaudamas gazos ruožas, žmonės gyvena ten susispaudę, todėl tūkstančiai buvo nužudyti, sugriauta infrastruktūra, namai, liko tik grįvėsiai. Taigi kila klausimas, ar Izraelis kada nors turės atsakyti už šiuos nusikaltimus. Izraelis kasdien e, pamina tarptautinės pastangas e, pasiekti taiką. E, Izraelis ir toliau stato sieną, plečia naujas sėdijas rytų Jeruzalėje. Taigi kila klausimas, ar Izraelis kada nors tikrai turės atsakyti už šios uh, žmogaus teisų pažydimus. Ar jis bus pasmerktas? Ponės ir ponai, rytoj balsuosime už rezoliuciją, kurioje yra pasmerkiami Izraelio veiksmai prieš laisvės flotilę. Neapgaudinėkime savęs, kad tokiu būdu atliksime savo užduotį. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų pavienių ir visi kartu turėtume siekti, kad atsakingi būtų patraukti į teismą, o taip pat ir už tai, kad galiausiai būtų nutraukta ši nežmoniška gazos ruožo blokada, kad regione įsigaliotų taika. Tai esame skalingi aukoms abiejose konflikto pusėse, tiek iš Izraelio, tiek ir iš Palestinos pusės. FD frakcijos vardu ponas Belderis. Ačiū, ponė pirmininkė. Negalime nepaisyti Turkijos vyriausybės pastangų, stengiant apginti žmogaus teisės ir teikti humanitarinę pagalbą. Um, um, Turkijos vyriausybė suvaidino savo vaidmenį ir šio išpolio atveju, kodėl jūs, ponė vyriausiai galiuotinė, nieko nekalbate apie tai, kiek Turkija yra atsakinga už šį smurto protrukį. Pone Ešton, jūs žinote, kad IHR islamo yra viena iš, islamiškoji IHR yra viena iš tų jėgų, kuri organizavo šios flotilės vykimą. Ir e, ta organizacija yra pasižadėjusi kovoti už gazos reikalą, taip sakant. Jūs žinote taip pat kaip ir aš, kad Turkijos musulmonai šios organizacijos žaidžia su ugnimi, e, kalbėdami apie Izraelio vyriausybę, veikdami prieš ją. Ir dabar po šios dramos e, Izraelio Turkijos vyriausybė pareikalavo atsiskaityti už tai, kas įvyko. Turkija e, yra valstybė prašanti narystės ES. Nežinau, ar jos elgesys atitinka tas, tas taisyklės, kurios taikomos valstybei kandidatiai. Kad ilgalyt šalit, vėlgi norėčiau jūs paraginti daryti viską, kad jis būtų kuo greičiau išlaisvintas. Ačiū. Dabar neprisijungusiu jų vardu, ponė Dots. Vieną minutę. Um, Pone pirminkė, pone Beronienė, Ešten, aš šiandieną labai pritariu jūsų pareiškimai. Prisimenu puikiai jūsų pirmąjį pareiškimą dėl Izraelio ir Gazos ruožo. Ir aš pripažįstu, kad jūsų dabartinis pasisakymas buvo labiau uh, nuosaikus. Na tie iš mūsų, kurie patyrė terorizmą, um, uh, terorizmo grėsmę. Tuos aš labai užjaučiu ir taip pat ir suprantu ir Izraelio piliečius, bet ir palestiniečius, kurie. Na taip, izraeliečiams reikia apsiginti nuo raketų, kurios yra nelegaliai gabenamas į gazos ruožą. Ir blokada tai davė rezultatų. Izraelio piliečiai apsaugomi. Taigi Izraelis tiesiog vykdo savo teisę apsaugoti savo piliečius nuo tokių išpolių. Taip, paprastiems žmonėms gazos ruožą tai sukėlė sunkumų. Ir, na, ir Taip, vyko ta vadinama e, laisvės taikos flotilė, buvo paprastų žmonių, jų ketinimai tikrai buvo labai taurus ir Daug, tačiau daug kas iš mūsų mano, kad tai buvo bandymas sukelti konfrontaciją propagandos tikslais ir dėja buvo prasta žmonių gyvybė. Na, tai tuo incidentu galima pasinaudoti, sukurstant prieš nuotaikas prieš Izraelį parlamente, tačiau tai tikrai nepadės siekti taikos. Bijau, kad jūs kalbate per ilgai, nežiūrint, e, nežiūrint visų, viso to, Izraelio kareivis e, šalydas ir toliau lieka kalėjime. Ponas, Ponas Elefranka, pusantros minutės kalbės PPE frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė, nepriklausomai nuo to, ar kalbėsime apie provokacinę strategiją, ar laisvės flotilę. Visgi šie rūmai privalo kritikuoti tokį smurtą ir, ir turi apgalestauti dėl to, kad e, žuvo žmonės. Tai turėjo pasiekmių, skaudžių pasiekmių. Tai yra žuvusieji, taikos proceso um, sulėtėjimas, taip pat santykiai tarp Izraelio ir JAV taip pat pavojus kylantis iš Irano. Visus šios dalykus galime svartyti. Ir manyčiau, kad Turkijos vaidmuo čia tikrai labai svarbus ir sutikčiau su ponia Ešten vienu aspektu. Jeigu suteiksime vėl, e, sugražinsime orumą ir pagarbą Palestinos tautai, tuomet tai teigiamai, e, teigiamas reikšmės turės taip pat ir izraeliečiams. Negalime prarasti iš akių šio klausimo svarbos ir embargo panaikinimas būtų tik vienas žingsnis, bet svarbus žingsnis taikos link. Žinome, kokie yra faktai e, ir žinome, kokie mūsų tikslai. Mes norime išspręsti Jeruzalės problemą, suformuoluoti taikos sutartį. Aišku, yra ir kitų aspektų, bet e, pirmiausia, reikia kalbėti apie tarptautinį e, aspektą ir politinę valią. Ir, ponė vyriausiai galiotinė, nežinau, ar šiuo metu pakanka tos politinės valios demonstruojamos. Ponas Deros, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų rezoliucijoje labai aiškiai pasmerkiami nelegalius Izraelio veiksmai, kurių pasiekoje žuvo devyni žmonės ir daug buvo sužeista. Mes raginame atlikti nepriklausomą ir skaidrų tarptautinį tyrimą. Na ir to tikrai negalima pasakyti, kad Izraeliai tai primtina. Mes taip pat raginame traukti gazos ruožą embargo. Dešimtas ta pastrapia mūsų rezoliucija yra labai svarbi, ten raginama pakeisti ES politi politiką artimųjų rytų atžvilgių ir taip pat numatyti sankcijas Izraeliui, jeigu jis nesielgs kaip demokratinė valstybė savo santykėse su draugais ir nedraugais. Aš manau, kad jeigu Manau, kad reikėtų sudaryti tvarkaraštį ir Izraelis turėtų laikytis tarptautinės teisės. Na ir, ir jeigu izraeliečiai ir palestiniečiai nebus traukti į procesą, nebus um, pasiektas dviejų valstybių sprendimas. Turi įvykti uh, e, rinkimai Palestinoje ir Ir kvartetas taip pat turėtų būti trauktas. Pone Ashton, aš manau, kad tai tikrai pastangos vertos dėti. Ačiū, kalbės ponė Desarnės minutė. E, na, iš tiesų, gazos ruožo blokada yra neištveriamas dalykas. 80 procentų gyventojų priklauso nuo tarptautinės pagalbos. Jie negyvena, o stengiasi išgyventi, be jokios ateities, be jokios vilties. Be kita ko, e, šita blokada yra visiškai neproduktyvi, antiproduktyvi, antiproduktyvi sustiprinanti tuos, kurie uh, E, turėtų būti susilpninti, toks yra tikslas, o sustiprėja tie, kurie neturi būti stiprinami. Greunama ekonomika, daroma daugybė klaidų, tarptautinė bendruomenė turi apsispręsti veikti. Labai svarbu užtikrinti Izraelio saugumą ir tuo pat metu pasiekti šios blokados pabaigos. Galbūt būtų galima numatyti aktyvesnį ES politiką. Galiausiai ES turi elgtis vieningai, kalbėti vienu balsu ir pasitelkti visas reikiamas priemonės biudžeto prekybos, ekonominės ir plėtros tam, kad būtų galima tarnauti vienam tikslui, kad savo laiku taikingai koegzistuotų dvi valstybės toje zonoje. Dėkui. Dabar pusantros minutės, ponia Žolį, prašau. Pone vyriausiai galiuoti, negerbiami kolegos. Po mūsų vizito Gazoje 2010 gegužės 26-27 mūsų delegacija grįžus iš karto reikalavo, kad būtų panaikintas gazo ruožo blokavimas. E, matėme, kad ten klostosi humanitarinė ir politinė drama. Mes dėl to taip ryštingai pateikėme siūlymą, kuris tikiuosi bus paremtas šiame parlamente. Manau, kad šiuo atveju mūsų vieninga pozicija yra ne šiaip savo reikalinga, bet gyvybiškai būtina. Būtent Šiandien reikalinga ši vienybė, kad ES galėtų pasirodyti esanti taikos nešėja ir patikima taikos nešėja. E, prie tos flotilės dramos prasideda e, kita drama. Tai, kad nėra vieningos pozicijos, nėra tų, kas padėtų tą dramą išnarplioti. Taigi ES turi vykdyti dialogą ir pasmerkti tuos, dėl kurių E, kilo e, didžiulių problemų, buvo prarastos žmonių gyvybės. Ar tai būtų viena ar kita pusė. Šiandien mes negalime e, statyti, atstatinėti tik pastatus, turime atkurti taiką, atstatyti taiką. Ir dabar tai jau reikia daryti. Tam reikia drąsos, tam reikia ryšto. Turite e, kurti alijansus, reikiamus alijansus su Turkija, su jungtinėmis valstybėmis. Negalima E, atleisti diplomatinio spaudimo Turkijai. Jis turi būti tęsiamas toliau ir turi būti dedamos visos pastangos, kad būtų sukurtos dvi nepriklausomos taikiai sugyvenančios valstybės. Ačiū. Kolega Karim, prašau. Baroness Ashton, your approach to this matter Baranienė, aš ten jūsų požiūris į šį, šią problemą yra tai- labai girtinas. Jūs apsilankėte gazos ruožoje, jūs padarėte viešų pareiškimų ir visą tai parlamento nariams rodo, kad jūs labai rimtai žiūrite į šį klausimą. Na, aišku, tai humanitarnis klausimas, bet jis susijęs ir su kitais dalykais. Na, pažvelkime į istoriją ir ji paaiškins dabartinę padėtį. Na, prisimenu 2006 metų diskusijas tiek vasario, tiek ir balandžio mėnesį. Tuo metu daugelis narių vienas po kito ragino Europos Sąjungą uh, ir Izraelį neprarasti gazos ruožo žmonių. Bet būtent taip ir atsitiko, mūsų reakcija buvo netinka. Smaugiant žmonės gazoje, mes atsidurint dabar šią situaciją. Ir dabar yra tik tai viena išeitis. Tai yra spręsti embargo klausimą. Ir aš manau, kad yra praktinių priemonių, kurių galime imtis. Pirmiausia, tai yra užtikrinti, kad Izraelis leis įvežti pres, prekes į gazas ruošą, nesiremdamas e, tais sąrašais, kaip kad daroma dabar. Ir prašau reaguoti tai kiek įmanoma greičiau. Pona. Dabar ponas Lierik, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone vyriausioji galiuotinė, pernelyg ilgai tarptautinės institucijos ir mūsų ES institucijos E, kalba apie kažkokius lūkesčius, e, svajones, tais pačiais žodžiais ir panašiai, tačiau taika ir ramybė neįsivyrauja ten. Kalbam apie 67 metų sienų atkūrimą, tačiau tai nevyksta. Dabar reikia labai aiškių ir konkrečių ES veiksmų. Įvyko piratavimo aktas e, tarptautiniuose vandenyse buvo užpulta, piratiškai užpulta humanitarinė flotilė. Tyrimas nebuvo atliktas, savo įvaizdį e, ir savo įvykių versiją pateikė užpolikas. Tad tai nėra gerai. Mes negalime pasitenkinti kažkokiais neiškiais, aptakiais projektais e, susijusiais su ta blokada, nes tai nepadės e, pažengti pirmin. Būtent blokados panaikinimo turime siekti ir turime padaryti viską, kad taip įvyktų. Tam priemonių turime. Mes kūrime E, Europos stebėjimo misinę, misijas kartu su kitomis valstybėmis. Galime tai padaryti. Galime e, tarp Izraelio ir ES atsisakyti tam tikrų sustarimų, kol konkrečių žingsnių nėra daroma. Galima nustoti iš kolonijų importuoti tam tikrus pro, produktus. E, karinių technologijų srityje nutraukime bendradarbiavimą, nustokime prekiauti ginklais su Izraeliu, parduoti Izraeliu ginklus. E, Štai tos priemonės. Galiausiai klausiu, kas atliks rimtą tyrimą dėl to, kad buvo mušami ES piliečiai Izraelio teritorijoje, Izraelio kalėjimuose. Galiausiai norėčiau, kad Europos parlamentas pareikalautų kad būtų panaikinti grasinimai Kneseto nariui Wasby. E, jeigu jūs tai padarysite, ponio vyriausiai galiotinė, sulauksite visokeriopos mūsų paramos. Dėkoju. Jūs provera, jei 1,5 lepto. Kolega Provera, prašau. Grazie, Presidente. Da un primo accertamento dei... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmieji konstatuoti faktai aiškiai rodo, kad gazos flotilė turėjo daugiau politinių negu humanitarinių tikslų. Konvojus buvo sukurtas organizacijos, Turkijos organizacijos, kur yra susijusi su e, IHH E, organiz, ekstremistinė organizacija. Hamas vadovas pasakė štai, kad cituoju, jeigu laivai atvyks į Gazą, tai bus Hamas pergalė. Jeigu nepavyks to padaryti, tai vis tiek Hamas laimės iš tos situacijos. Na, visa tai neturėjo didelių humanitarinių tikslų. Kas tai rodo? Ogi tai rodo štai koks faktas. Hamas e, Gazoje nenori primti humanitarinės pagalbos, kurią atvežė Airijos laivas ir kur dabar, kuris dabar yra Izraelio viename iš uostų. Laivas Rachel Corey. Na ir norėčiau pasakyti, kad e, Izraelis taip pat pralaimi dėl to, kad nėra taikos procesų. Ir 2007 metais buvo numatyta blokada, kad būtų galima išvengti ginklų nelegalios prekybos. Ponas Abas pritarė tam iki nesenų savo susitikimų su prezidentu Obama. Paskaitykite spaudą ir pamatysite, kad šitai buvo. Buvo siekiama išvengti kad e, Gaza nebūtų paversta ta zona, iš kur e, yra Izraelio kryptim paleidžiamos raketos. Galiausiai, ponia vyriausiai galiotinė, norėčiau, kad būtų uh, kaip, kuo labiau išplėtota visų faktų, kad būtų išplėtotas visų faktų tyrimas. Dėl Turkijos ir Irano taip pat, dėl jų indėlio į šią flotilę. Dėkoju. Panas Vanderstop, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Krūvelė um, aktyvistų, taikos aktyvistų ėmėsi kelionės į Gazą ir uh, buvo sustabdyta, buvo jiems pasakyta, kad e, galite važiuoti į Aušvicą. Ir kita vertus, tie pacifistai juk buvo ir patys ginkluoti. Ir flotilės tikslas nebuvo gabenti humanitarinę pagalbą, o tiesiog provokuoti smurtinį susidūrimą su Izraeliu. Turkijos IHH aktyvistai taip pat pareiškė, kad yra ryšių net ir su Turkijos ministru pirmininku Erdoanu, kad buvo dalyvaujama rengiant šią flotilę. Ar turite tokios informacijos, ar esate su, su jie susipažinusi ir ar iš tiesų Turkijos organizacija IHH dalyvavo laive ir ar ji turi ryšių su Hamas? grupuotė. Hamas grupuotė juk iki šiol yra laikoma teroristinė. Taigi atsakykite man į klausimą, koks vaidmuo yra Turkijos čia. Ponas Galeris, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Remiu reikalavimą surenkti tarptautinį tyrimą, įtraukti nepriklausomus e, ekspertus į Izraelio situacijos tyrimą e, yra nepakankama. Reikia nustatyti, ar šie veiksmai neprieštaravo tarptautinės teisės aktams ir dėl to, manyčiau, iki tokio vertinimo reikėtų nepriimti mūsų sprendimo ir neįtraukti jo į rezoliucijos tekstą. Tai, kad ši flotilė um, galėjo um, išvykti ir kad turėjo išvykti susijęs su nepakeliama humanitarinė padėtimi gazos ruožė. Dėl to mes reikalaujame panaikinti blokadą, bet tikslų tuo dar nepasieksime. Panas Amidas vis dar yra laikomas Hamas e, nelaisvėje ir kol kas e, veiksmai, kurių imamasi, mm, nes neišsprendė situacijos. Ir Tikiuosi, kad vakarykštis ministro Hercogo pasisakymas bus įgyvendintas, kad iš tiesų bus sušvelinta blokada, antraip reikės imtis tiesiog teigiamo sąrašo ir atverti, sa, atverti sieną bent jau tokiams prekiams, kurios yra tikrai humanitarinė pagalba o, ir negalėtų būti panaudojamos kaip ginklai. Taip pat galbūt reikėtų apsvarstyti mintį dėl Junktinės karalystės ir Prancūzijos pasiūlymo, dėl e, draugingų valstybių, kurios e, pasisiūlė e, kontroliuoti į gazos ruožą plaukiančius laivus. Dėkui. Kyrius Panzerį, Jena Lepto. Ponas Panzeris, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Niekas negali pateisinti to, kas įvyko. Ir turiu tikrai pasakyti, kad Čia mes susidurime su brutaliu diletantizmu iš Izraelio pusės. Na gal izraeliečiai dar nesuvokė, kad Izraelio saugumą galima bus užtikrinti tik tais tuomet, kai bus padaryta pažanga taikos procese ir pro, pažangos nebus, jeigu ir toliau tvyros įtampa. Na, šiuo požiūriu parlamento parengtas rezoliucijas yra svarbus žingsnis į priekį, sprendžiant gazos ruožo problemą. Tačiau, e, kadangi įvykiai tokie dramatiški, todėl ES privalo imtis ryštingų žingsnių rytų, artimų rytų problemos rytyje. Na, ponė Ešton, būtina, kad ES prisimtų svarbesnį vaidmenį, skatindama dėrybas. Nėra e, jokios prasmės e, tęsti naujas idėjų politika, turi būti trauktas gažos ruožo embargo. Mes rezoliucijų dėka sukūrėme naujų atspirties taškų ir jais reikia pasinaudoti tam, kad ES prisidėtų prie šio konflikto sprendimo bei ekstremistinės veiklos nutraukimo. Ir tokiu būdu būtų sukurtas dvi valstybės. Ponas Landsdorfas, dimtis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes gedime 30 pirmos gegužės aukų užjaučiame artimuosius. Na ir tikriausiai izraeliečiai supras, kad draugai neleidžia draugiems daryti klaidas. Izraelio vyriausybės veiksmai tikrai yra nepagristi, jie tikrai buvo netinkami ir jie visiškai neverti modernios teisinės valstybės. Na, o taip pat egzistuoja ir ne vien tik tais fizinė, bet ir e, blokada gazos ruožą, bet ir politinė blokada aplink Jeruzalę. Na ir tad todėl tas ilgalaikis, ta ilgalaikio politinė žala buvo neįvertinta. Ką turime daryti? Aš manau, kad kad Izraelis nebūtų suinteresuotas ant yra Goldstone komisijos veikla, jeigu ta komisija nedirs tinkamai. Aš manau, kad ES turėtų turėti daugiau įgaliojimų kontroliai tam, kad būtų pasiekti rezultatai. Tai yra svarbu. Lygiai taip pat svarbu daryti spaudimą Hamas. Kareivis šalydas turi būti uh, paleistas, o Izraelio apšaudimas nutrauktas. Dėkoju. Kolegė Fliūtro. Minutė. Dėkoju devynios aukos tos flotilės, kuri vyko į Gazą, kur buvo nušautos iš arti, daugiausiai nugarą, e, galėtų būti 49 šalių atstovai, tačiau kaip tyčia jie visi, e, jų dauguma yra turkai. Aišku, galima kalbėti apie tai, kokią atgarsį tas išpolis turės viešoje nuomonėje. Kai kas šiandien atsižvelgdamas į tą spaudimą, į tas reakcijas, kurias e, rodo Herdogano vyriausybė Izraelio atžvilgių. Galėtume pagalvoti iš to, kad yra bandoma e, Turkijos atsukti nugarą Europai, bet taip ko gero nėra. Tad norėčiau, nu, ponia Ešton, kad čia jokios dviprasmybės nebeliktų. Reikėtų pasakyti aiškiai, kad puiku, kad viešoji nuomonė e, arabų šalių šio nuomonė pritarė Herdoganui. E, yra siekiama panaudoti politinius instrumentus tam, kad būtų galima veikti. Tai yra daug veiksmingesnis dalykas negu smurtas, negu radikalizmas ir ekstremizmas. Ir aš manau, kad tai yra puikia politinė pamoka, kurią turėtume paskatinti ir paremti. Tad prašyčiau, ponė Ešton, tai padaryti aiškiai, tiesiai ir šviesiai. Ačiū. Kolega Tusas. Pusantros minutės. Graikų komunistų partija smerkė e, šį smurtinį Izraelio armijos e, išpolį prieš solidarumo flotilę, kuri buvo skirta gazos piliečiams. Žuvo devyni žmonės, kiti buvo sužeisti ir tai tik dar kartą parodo, nusik, kokią nusikaltelišką poziciją yra užėmęs Izraelis e, Palestinos tautos atžvilgių. Visą tai be abejo remia amerikiečiai, NATO, ES ir kitos imperialistinės organizacijos. Ir taip pat kalta yra ir ES, ne tik dėl to, kad nepakankamai smerkiau Izraelio priešiškus veiksmus, bet ir dėl to, kad ketina sudarinėti sutartis su Izraeliu dėl vieningos oro erdvės ir tokiu būdu ir toliau remia Izraelį ir netiesiogiai remia um, ar sudaro jam galimybės imt, imtis tokios nusikalteliškos veiklos. Vienas iš ženklų yra štai šis smertinas išpolis prieš flotilę į gazos ruožą. Ir nulatos iš Izraelio pusės girdime paaiškinimus, neva tai tarnavo taikos išsaugojimui ir izraeliečių tautos labui. Vadinasi, pateisinami išpoliai prieš palestiniečių tautą, siekiant apsaugoti e, didesnės, didesnio regiono tautą. ES turi užimti kitokią poziciją. Iš tiesų yra vaidmainiavimas e, tai, ką mes dabar darome. Reikia ne tyrimo komisijos, kuri ištirtų e, situaciją Izraelyje pasmerkimui reikia tiesiog visiškai kitokios politikos krypties, e, kuri užtikrintų tai, kad būtų 67 metų sienos atstatytos bei Palestinos valstybė įkurta. Kolegos, nenoriu Jūs nutraukti, tačiau tikrai reikia laikytis nustatyto kalbėjimo laiko. Labai prašau, kai tik belsiu plaktuku, iš karto nutraukti savo pasisakymą, ponas Cavela. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau išreikšti savo didelį apgailestavimą, taip pat e, už, išsakyti užuotą Izraelio aukoms ir jų artimiesiems. Tačiau dėl šios nelaimės negalima pasiduoti subjektyviam situacijos vertinimui. Atsiprašau, bet kai kalba eina apie artimuosius rytus, turime viską labai pasverti, pasverti ir tikruosius aktyvistų motyvus, nes labai dažnai teko išgirsti liudininkų parodymų, kurie sakydavo, kad pagrindinis tikslas gal nebuvo humanitarinė akcija, o veikiau politiniai tikslai buvo priežastis. Tai buvo Turkijos organizacija, kuri išsiuntė aktyvistus į gažos ruožą. Labai gerbiu Turkiją, tačiau vis dėlto nemanau, kad e, Turkija yra atsakinga už tokias išvadavimo akcijas. Pone Ashton, tam, kad galėtume objektyviai vertinti tai, kas įvyko, labai paraginčiau jūs sukurti komisiją, kuri turėtų ištirti tą incidentą, o taip pat ji turėtų įsigilinti ir į visos šios humanitarnės akcijos uh, E, istoriją tam, kad žinotume, ko iš tikrųjų siekia e, ta Turkijos organizacija. Ponas Melcer, pusantros mintis. Pone pirmininkė, iš tiesų, kai kurie kolegos, ponas Travera, ponas Velder, yra teisūs, sakydami, kad už taikos e, flotilės slipėjo islamistinės grupuotės ir turime tai pasiaiškinti. Tačiau tai, jog buvo užpuoltas e, ta flotilė, tai iš tikrųjų buvo neproporcingos smurto aktas. Devini žmonės žuvo, kiti buvo sunkiai sužeisti. Laivuose buvo pagalbos prekės, be kita ko medicinės prekės e, gazos ruožo gyventams patiriančiams ne, pa, nepriteklių, nebuvo ginklų. Todėl, aišku, teisėti Izraelio saugumo interesai, tiesą sakant, nebuvo gyvendinti šios akcijos. Uh, dėka. Na, Vėlgi, dėl šios akcijos ir panašių akcijų uh, Izraelio draugams ir partneriams, be kito ko Europos Sąjungai, sunku pateisinti Izraelio veiksmus e, išgyvenimo tikslais. Lygiai taip pat Izraelis turėtų pripažinti ir palestiniečių teisę valstybę. Ir Todėl ta blokada, nuo kurios ypač nukenčia palestiniečiai gazos ruožą, turėtų būti nutraukta kiek įmanoma greičiau. Ragina mūsų atstovus taryboje ir komisijoje išdėstyti šią mūsų poziciją santykiuose su Izraeliu. Ir šis incidentas trukdė taikos procesą artimuosiuose rytuose, o taip pat, jeigu norime pasiekti taiką artimuosiuose rytuose, ir Izraelis turės nešti savo indėlį. Pusantros minutės, ponė Štrifler. Pone pirmininkė, ponė vyriausiai galiuotinė, pirmiausia, norėčiau pareikšti savo užuojautą aukų šeimoms nukentėjusiems nuo tos mirtinos atakos. Matome, kad įvyko humanitarinė katastrofa. Socialinė ekonominė padėtis dar labiau pablogėjo. 95 procentai pastatų, viešų pastatų uždaryti, daugybė žmonių nedirba ir daugybė žmonių, daugybė žmonių trūksta maisto. Ir šis gazos ruožas priklauso nuo tarptautinės pagalbos. Humanitarinė pagalba ES teikia visur, visame pasaulyje. Tad gazos ruožo atžvilgių reikia imtis drąsių veiksmų, kad galiausiai blokada būtų nutraukta. Prieš dvi savaitės lankiausi gazos ruošte. Tenykštė padėtis yra nepatenkinama humanitariniu požiūriu. Tikrieji Izraelio draugai yra tie, kaip sakė kolegos, yra tie, kurie šiandien Izraelį drįsta kritikuoti. Ši blokada yra antiproduktyvi ir menkina Izraelio orumą. Pone Ešton, mes turime padaryti viską, kad ta blokada būtų nutraukta visiškai, nes užtenka šiek tiek politinės drąsos, mes galim tą padaryti, nes turime ir valios, ir priemonių šitiems dalykams. Dėkoju. Kolegė Kretų, prašau. Dėkoju. Pone, pirminink, pone pirmininkė, pone Ešton, mes mm, matėme, kas įvyko, buvo prarastos žmonių gyvybės ir regis e, susiklosi toks įvykis, kurio pabaigos nematysime. Ta blokada yra pavojinga tai, kai pavojinga susitaikymą dialogui. Pone vyriausiai galiotinė, ES be kita ko E, yra didžiausia pagalbos teikėja regione. Būtent dėl to turime tapti vienu svarbiausių politinių partnerių. Mes turime daug priemonių padėti palestiniečiams okupuotose teritorijose ir už jų ribų. Turime veikti žymiai aktyviau, kad žmogaus teisės įsitvirtintų artimuosiuose rytuose. Turime paveikti tarptautinę bendruomenę, arabų valstybės, kad jos paremtų taip pat humanitarinę pagalbą teikiamą šiam ruožui. Manau, kad turime ieškoti tvarių sprendimų. Svarbu, kad būtų kūriamos dvi valstybės ir svarbu, kad neturėtų galimybės reikštis tie, kurie prieštarauja taikai regione. Ačiū. Kolega Vaigl. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama ponė Ešton. Ko gero, būčiau geriau pradėjęs kalbą nuo to, kad e, būčiau paprašęs e, kelių tylos minučių, kad paminėtume išpolių aukas, tačiau visada pritrūksta laiko. Nepaisant to, vis tiek noriu dėdėti kartu su šių aukų artimaisiais. Dėkoju, ponė Ešten, kad turėjote um, laiko um, atvykti į mūsų posėdį. Iš tiesų situacija dabar tokia, kad ES gali prarasti pasitikėjimą savimi ir savo pozicijomis. Mes norime, kad ES vaidintų aktyvesnį vaidmenį artimuosiuose rytuose, kuris būtų paremtas tokiais principais kaip teisės, teisinės valstybės įkūrimas žmogaus teisų paisimas, jos turi galioti, tie principai turi galioti visiems ma magiški žodžiai dvi valstybės jau buvo nekarta paminėti. Taip turi būti dvi valstybės egzistuojančios viena šalia kitos. Ir turime apgalvoti, kaip realiai tai turėtų atrodyti visas vakarų um, kranto regionas apskritai, ne tik tai gazos ruožas. Reikia aktyvios politikos šioje srityje. Pana Šeflin, pusantros mintis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ypatingai galiotinė. Na, ši naujausia krizė turėtų būti vertinama kaip labai sudėtingų santykių tarp Izraelio ir Palestinos simptomas. Kodėl nebuvo įmanoma rasti sprendimo šiam konfliktui? Ir paprasčiausia būtų skaltinti vieną ir kitą pusę dėl neatsakomybės. Ir tiesą sakant, abi pusės teigia, kad jos tengiasi užtikrinti taiką, tačiau kas vyksta yra visai kas kita. Na, taip, aišku, kad visiems primtinas sprendimas e, kol kas nerastas, kol kas abipusės laikosi savo interesų, nes jos mano, kad bet koks sprendimas reikštų, kad jos turėtų susilpninti savo likščiolinės pozicijas iš Izraelės opozicijos. E, jeigu bus patvirtintas dviejų valstybių sprendimas, tai uh, tikriausiai jos nebus lygios ir e, ta nauja Palestinos valstybė kels grėsmę Izraelio saugumui. O iš Palestinos e, e perspektyvos e, tai reikš, kad e, reikės dalintis ter, tikras teritorijas. Ir, ir kol kas konfliktas atrodo vienas iš mažiausių. Iš, iš vien, mažesnė iš blogybių ir atrodo, kad konfliktas, kol tai nebus pašalinta, tęsis. E Aš atstovauju biudžeto komitetui, stebėjau gazos ruožo įvykius jau ir seniau. Laimiai šis tragiškas įvykis privers mus prieiti prie tam tikrų išvadų ir imtis bendrų pastangų taikai sukurti. Jeigu E, iki šiol matome, kad vyksta humanitarinė katastrofa, kad net mokyklų neįmanoma atstatyti dėl tos blokatos. Matome, nieko iki šiol nebuvo daroma. Štai dabar savo atsakomybės turimtis Europos parlamentas. E, ilgus metus e, nebuvo įvežamos statybinės medžiagos, kurių gyvybiškai trūksta. Dabar ES turi imtis iniciatyvos. Svarbu priversti Izraelį pakeisti savo politiką. Dabartinė situacija yra ne tik probleminė paprastiems žmonėms. E, kenčia jauni žmonės, kenčia vaikai. E, tai maitina ekstremizmą ir juodąją rinką. Tad laikas ES imtis atsakomybės, laikas mums imtis atsakomybės, kad būtų galima surenkti e, taikų, organizuoti taikų transportą į gazos ruoštą. Dėkoju. Kolegė Latford. Na, aš nemanau, kad nereikėtų uh, E, suteikti kažkokį lygi, legitimumą Izraelio vyriausybei, teisina dabartinės vyriausybės veiksmus. Man gaila tų devinių žuvusiųjų, tik apgailestauti tenka dėl to, tačiau uh, teikia, reikia tikrai, tenka tikrai pripažinti, kad Izraelio kariuomenės veiksmai buvo neproporcingi. Problemos ginklais čia neišspręsi. Kaip daro izraeliečiai. Negalima iš pradžių pažeisti tarptautinę teisę, o paskui reikalauti, kad būtų atliktas tarptautinis tyrimas ir kritikuoti e, kitas šalis ar kitas organizacijas. Na, e, aš manau, kad Izraelis gali atlikti patikimą tyrimą. Turkija yra svarbi veikėja, tačiau Turkija turėtų e, peržiūrėti savo pareiškimus, nes E, jį be kitako pareiškė, kad atmeta sionistinę valstybę, Turkija padarė visai lė kitų e, ekstremistinių pareiškimų ir šiuo atžvilgiu Turkija, sakyčiau, prisijungia prie ekstremistų, tai nėra gerai. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime apgailę stauti dėl tų aukų, dėl sužaistų uh, asmenų. Šios humanitarnės flotilės tikslai nebuvo tik humanitariniai Tai buvo tiesiog tam tikrų aktyvistų išsikeltas tikslas pralaužti blokadą. E, flotilė vyko į gazos ruožą kaip tik tuo metu, kai vėl buvo grįžta prie dėrybų tarp Izraelio ir palestiniečių. Susiklosti tokia neaiški padėtis. Mes e, matėme, kokia susiklosti padėtis dėl e, prekių, kuriuos pervežė ta flotilė jos, jas buvo galima transportuoti ir sausumos keliu. Tiesiog buvo bandoma tą blokadą pralaužti. Izraelis sutiko, kad būtų atliekamas tyrimas, kad būtų pasitelkti abu tie du minėti tarptautiniai ekspertai. Blokada šiuo atveju neprieštarauja tarptautiniai teisiai. Jūros kelio blokada. Tačiau Pone pirmininkė, labai svarbu yra sulaukti e, ir patikinimu, kad kai blokada pasibaigs, kad iš gazos ruožo nebūtų atakuojama Izraelio valstybė ir vyriausybė. Aš manau, kad galiausiai terorizmas turi baigtis. Manau, kad e, Svarbu yra pripažinti Izraelio vyriausybę ir svarbu, kad būtų paleistas uh, kareivis Gilad Šalit. Ačiū. En, en este tema y haremos un Jūs be kita ko sakėte, ponė Ashton, kad jūs grįšite prie šios temos ir kad Europos parlamentas laikysis tų įsipareigojimų, kurie buvo prisimti, kai buvo užpulta humanitarinė flotilė. Izraelis iš tiesų peržengė visas nebaudžiamumo ribas. E, buvo pažeistos visos teisinės normos, jūrų teisė, tarptautinė teisė ir, ir visa kit, eilė kitų, kitų teisinių normų. Nebuvo atsižvelgta į teisę. Mes, aišku, e, pasisakome už Izraelio saugumą, tačiau Izraelio strategija yra prevencinė saugumo strategija. Izraelis išsikėlė tam tikrus tikslus saugumo srityje, tačiau tai negali būti tas parametras, kuriuo remiantis matuojama visa kita. Mes norėtume, kad tai būtų pasakyta e, asociacijos taryboje, kur susitiks ES ir Izraelio atstovai. Mes norime, kad būtų atliktas patikimas tyrimas, bet to svarbu nutraukti gazos ruožo blokadą. Svarbu kad būtų kalbama ne tik apie prekių sąrašus, svarbu, kad būtų vėl grįžta prie taikos e, dėrybų. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolega Bodys, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone vyriausiai galiotinė. Tas puolimas, Izraelio armijos puolimas prieš civilinius laivus, aišku, yra tas įvykis, kai reikia atlikti tyrimą, nešališką tyrimą. Tačiau kiek galėtume pasitikėti tą komisiją, kuri būtų suinteresuotoji pusė ir tyrėja tuo pat metu. Ataka įvyko tarptautiniuose vandenyse, tad visa tarptautinė bendruomenė yra suinteresuota. E, tai yra tas įvykis, kuris turi dominti e, Europą, ypač viduržėmio dalį. Europa turi pernelyg, e, žymiai daugiau mobilizuotis. Yra būtina ieškoti politinio sprendimo, kuris būtų paremtas dviejų valstybių sukūrimu. Tos dvi valstybės galėtų turėti Jeruzalę savo sostinę. E, Europa deda didelės finansinės pastangas, kad prisidėtų prie Palestinos teritorijos vystimo. Tačiau, kad ir kaip bebūtų gaila, pernelyg dažnai Europos trūksta kaip dalyvės politinėse diskusijose, kurių dėka pagaliau turėtų būti sukurta Palestinos valstybė. Biudžeto ir finansinė pagalba nėra pakankamas dalykas. Mes turime taip pat pareikšti savo politinę valią ir turime imtis visų reikiamų priemonių, kad būtume išklausyti. Dėkoju. Howitt, Ponas Hauitas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Per tą trumpą laiką, kuris man suteiktas, norėčiau pakartoti tik tai tai, ką pasakė šį rytą šioje salėje šeši e, išgyvenę šį išpolį e, žmonės. 55 asmenys e, e, išgyveno ir dalis, dalį iš jų vis dar nemažas pavojus iškyla jų gyvybei. Tie asmenys priklausė įvairioms kultūroms, yra įvairios tautybės ir sakė, kad buvo visiškai nepriklausomi, kad buvo finansuomi privačių šaltinių ir kovojo už taiką, už nesmurtą. Jie sakė, kad Liepos mėnesį buvo numatytas dar vienas laivas, dar viena flotilė ir kad vykdys e, šį užsakymą, net jeigu ir bus įvykdytas dar vienas išpulis. Šie žmonės sakė, kad reikia dabar mažiau kalbų, bet daugiau veiksmų, kad tai nenutiktų dar kartą. Pone pirminkė, mes kalbame apie šalį, kuri reikalauja teisų egzistavimą ir negalima tiesiog stebėtis, kai yra reikalaujama laikytis tarptautinių teisės aktų iš kitos pusės. Ponas Kelam Tsun, pusantros minutės. Pone pirmininkė, jeigu rimtai norite vykdyti tarptautinį nepriklausomą tyrimą ir jo, ir jo reikalauti, tai reikėtų atsargiau vertinti išvadas. Manyčiau, reikia būti budriems, atsargiems ir neteikti iš karto, kad e, tikrai nebuvo jokių sąryšių su politinėmis provokacijomis ar kokiamis nors grupuotėmis. Tačiau iš esmės svarbu rasti subalansuotą požiūrį. Reikėtų paraginti Izraelį to jau pat nutraukti blokadą gazos ruožui ir tuo pat metu kreiptis į Hamas, kuri ėmėsi karinių priemonių ir neužtikrina Izraelio egzistavimo teisių. Turėtumėm pareikalauti iš Hamas baigti to jau pat visus karinius veiksmus prie, nukreiptus prieš, prieš Izraelį. Tik tuomet, kai bus užtikrintas saugumas, tik tada būsime įtikinami. Pone Ešten, mes tikime jumis, norime, kad imtumėtės iniciatyvų ir užtikrintumėte, kad um, gazos pasienio ruožas būtų um, kontroliuojamas tarptautinių pajėgų. Um, Norime, kad visa ES politika artimų ir tuo atžvilgiu būtų suformuoluota iš naujo. Ponas Busit vėl pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie savo kolegų, kurie pasmerkė tos flotilės polimą. Tai e, yra rezultatas neproporcingų veiksmų, kurių ėmėsi Izraelis. Tie veiksmai dirto tragediją daugelis žmonių žuvo, įskaitant tuos, kurie nuolatos siekia, kad ta tema būtų nagrinėjama ramiai, kurie siekia tarpininkauti. Izraelis negali apsaugoti savo piliečių. Tačiau, kad ir kaip ten bebūtų, turime pasakyti, jog toks požiūris, kad Izraelis, kad toks požiūris, kurį demonstruoja Izraelis, nėra tinkamas. Tai yra tas požiūris, kuris mums nėra priimtinas. Norėčiau prisidėti prie tų kolegų, kurie pabrėžia, jog yra būtinas nepriklausomas tyrimas kad būtų galima išsiaiškinti, kas ir kaip įvyko ir būtina užtikrinti, kad Izraelis prisimsim tenkančią atsakomybę. Kolegė Basesku. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, padėtis gazo yra iš tiesų apgailėtina. Tai, kas įvyko tarp tos flotilės ir Izraelio kariuomenės, neigiamai paveiks stabilumą ir padėtį apskritai e, artimuosiuose rytuose. Sulėties taikos procesas. E, humanitarinė nesąlygos gazo yra apgailėtinos. Noriu pasinaudoti progą ir perduoti savo užuojautą aukų šeimoms Manau, kad Izraelis laimėtų žymiai daugiau, jeigu jie būtų labiau atviri tarptautiniam bendradarbiavimui, įskaitant bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis. Sveikinu Izraelio e, iniciatyvą sudaryti tyrimo komisiją, tačiau manau, kad tas sprendimas yra nepakankamas. Tyrimą turi vykdyti tarptautinė komisija, kuri būtų patikima, nepriklausoma ir objektyvi. Tuo pat metu yra būtina numatyti tokį mechanizmą, kuris leistų e, gazos ruožui teikti humanitarinę pagalbą. Tačiau svarbu, suprantama, nepažeisti ir teisėtų Izraelio saugumo reikalavimų. Pone vyriausių galiuotinė, manau, kad ES turi dėti reikšmingas pastangas, kad būtų galima pasiekti sprendimo, kai bus įkurtos dvi valstybės. Manau, kad turime užtikrinti, kad regione nebūtų eskaluojama įtampa. E, bendradarbiavimas su tyrimo komisija ir bendradarbiavimas įtvirtinant taikos procesą yra esminiai dalykai, kur turime siekti. Ačiū. Uh, Sekretariatas kartą nurodė, kad nebeliko laiko spontaniškų pasisakymų raundai, taigi suteiksiu maksimaliai šešiems septyniems žmonėms žodį, o ir atsiprašau tų, kuriems žodžio suteikti negalėsiu. Pone Andrikene, tikrai bus labai griežtas dėl kalbėjimo laiko, prašau to nespras neteisingai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Keletas pastabų. Jeigu dėl smurto žūsta žmonės, jį reikia pasmerkti, su juo reikia kovoti. Tačiau dar reikia išsiaiškinti, kas buvo tie pirmieji, kurie panaudojo smurtą E, Izraelio išpolio prieš flotilę atveju. Antra, aš norėčiau pritarti Izraelio primtam sprendimui į tyrimo e, procesą įtraukti du aukšto rango tarptautinius stebėtojus, kurie užtikrintis, kad procesas bus nešališkas ir skaidrus. Mano manimu, tai yra protingas sprendimas. Na, mes turėtume kartu su kitais tarptautiniais aktoriais raginti Izraelį panaikinti gazos ruožą embargo. Uh, Tačiau ką pasakys e, Europos, be, tarptautinė um, bendruomenė, jeigu um, toliau bus gabenami ginklai. Taigi aš pritariu pusiausvėros minčiai. Ponas Delgo, vieną minutę. Žmonės buvo nužudyti, žmonės, kurie kovojo už tarptautinį solidarumą, kurie vadovavosi altruistinėmis pasiekomis kur ir vieną šalį pagal vienašalinį priklausomės pareiškimą iš 70-mečio. Daug ką reikia pasmerkti, nepriklausomai nuo tų mūsų rezoliucijų, kurios bus patvirtintos. Anksčiau ir vėliau turime pasirūpinti tuo, kad būtų sukurtas moralinis tribunolas, kuris ištirtų agresyvų Izraelio valstybės elgesį. Ir mums reikalingas tribunolas karo nusikaltimams išaiškinti, ponas Rys, vieną minutę. Ši Izraelio operacija iš tiesų buvo katastrofa ir karinė, ir žiniasklaidos, ir politinė, ir ypatingai žmogiškoji katastrofa. Tai yra faktas. Toks faktas, kad nie, kurio niekas negali paneigti. Nei čia, nei Izraelija, nei niekur. E, akivaizdu, kad blokada turi būti nutraukta. 17 punktų rezoliuciją surašėme mūsų parlamento uh, atstovai sutiko, kad Gilad Šalit turėtų būti minimas rezoliucijoje. Tad svarbu, kad tokių šokiruojančių faktų nebebūtų. Visi žinojo, kad ne vien pacifistai keliavo šią flotilę, visi matėme e, vaizdus filmuotus, nes matėme ir tokių, kurie kvietė kilti džihadą prieš Izraelį. Matėme, kad egzistuoja tam tikri e, ryšiai tarp IHH organizacijos, Turkijos ekstremistinės organizacijos ir tos flotilės. Reikia taip pat pasmerkti ir tuos veiksmus, kadangi pusė tiesos nebūtų tiesa. Dėkoju. Butikofer vieną leptų. Ponas Butikofer vieną minutę. Kalbėtojas kalbame mikrofono. Wait, wait. Herr Präsident, ich teile. Pone pirmininkė, sutinku su kritika, kurią išreiškė kolegos dėl Izraelio veiksmų, kaip kad, pavyzdžiui, kolega Salafranka kalbėjo. Tačiau jeigu Europa nori būti įtikinamas veikėjas, tarptautinės arenos veikėjas šioje, šiame regione, tai ji turi būti ir Izraelio partnerė. Tai suderinama su kritika, bet nereikėtų dėl to nekesti Izraelio uh, ar būti priešiškai jam nusiteikus, o girdėjau balsų e, ir kalbų šiandieną kalbančių būtent taip. Jeigu mes prikišime Izraeliui ilgą sąrašą nusikaltimų, tačiau apie Hamas nusikaltimus nekalbėsime, tai manau e, netoleruotina. Jeigu Izraelis kaltinamas e, tautų žudimų, genocidu, manau, taip pat tai netoleruotina arba jeigu sakoma, kad dėl to, kad mes kritikuojame, tampa vis sudėtingiau pripažinti Izraelio egzistavimo teisę. Vėlgi, manau, kad tai netoleruotina. Ir dėl to turėtumėm būti budrus ir nedaryti tos klaidos, neįsispeisti į kampą. Nes tai Europai praktiškai nieko e, neduoda ir ji tampa visiškai neveiksminga. Ačiū. Ponas Lampat, vieną minutę. Labai gailiuosi dėl žuvusių flotilį, tačiau vėlgi norėčiau paprieštarauti priešiškumą Izraelyje. Izraelis nėra idealus, tačiau jis nėra. Um, tačiau jis yra demokratinė valstybė. Ir prieš primdami sprendimus palaukime tyrimo komisijos um, rezultatų. Ir komanda šokiravo ataka tačiau čia reikia e, pripažinti teisę apsiginti. Aš norėčiau paklausti ypatingosios e, galiotinės, kodėl buvo leista e, vaikams ir moteriams dalyvauti šioje akcijoje. Na, blokada buvo skirta tam, kad būtų užkirstas kelias ginklams patekti gazos ruožą, kurį Hamas panaudoja prieš nekaltus Izraelio civilius piliečius. Ir tai yra pagristas yra Izraelio noras apsiginti. Dėkoju, panas Mariniškų. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga nuolatos skatina humanitarinė ir civilinė pagalba visose konfliktų zonose. Humanitarinė pagalba ir toliau turi atvykti į gazos ruožą ir tai neturi turėti įtakos saugumo sumenkinimui toje zonoje. Turime aiškiai e, pa, įvertinti tas situacijas, kai humanitarinė pagalba yra naudojama teroristiniai veiklai pridengti. Izraelis yra ES svarbus partneris daugelį sričių. Turime tą partnerystę pasinaudoti tam, kad rastume konstruktyvių priemonių, kurios padėtų ES teigiamai prisidėti prie problemos sprendimo regione. Mes turime ne mėtytis kaltinimais, bet turime rasti tvarų sprendimą. Dėkoju. Kolega Vilbau, prašau. Como militante de un partido humanista. Aš E, ginu visus kovotojus už tai, kad žmogaus teisės, kokie jie bebūtų, smerkiu smurtą, e, nesvarbu, kas jį bevykdytų, Hamas ar kiti. Mes matėme, e, kad pasmerkymo nusipelno ir Izraelio veiksmai. Jėga nulatos vartojama prieš Palestinos žmonės. Pone Ešton, būkite drasi, padarykite viską, kad blokada būtų nutraukta, kad būtų atkurtos tos sienos, kurios buvo numatytos ir kad būtų pagaliau sugriauta ta gėdos siena. Linkiu drąsos, ponė Ešton. Praėjo dešimt metų ir aš manau, kad galbūt dabar turėsite drąsos pasakyti, kad Izraelis turi laikytis tarptautinės bendruomenės nuomonės. Ačiū. Yeah. Auken, για ένα λεπτό. Pone Auken, vieną minutę. Europa er Israels venner. Det har vi altid været, og det har der... Europa yra Izraelio draugė. Mes visuomet buvom draugais ir jais išliksime. Ir mes elgiamės kaip geri draugai. Mes leidėme Izraeliui daryti tai, ką jis norėjo ir leidome sugriauti savo reputaciją, vardą ir savo saugumo, taip pat ir savo kaimy, santykius su kaimynais. Na, šiuo metu parlamentas gan plačiai sutardamas parengė labai aiškias rezoliucijas. Pone Ešten, jūs turite priemonės, jūs turite galimybės, ką nors nuveikti. Taigi, dabar Europa turi padėti, nes jeigu e, ir toliau abi šalis žengs šio keliu, tai tai bus jų abiejų galas. Taigi mums reikia atsisakyti šių aptakių pasisakymų, kai viskas apsiribojama e, tik tai žodžiais. Jūs turite priemonės ir tikiuosi, kad jumis pasinaudosite. Pone pirmininkė, dėkoju tikrai labai gaila, kad, kad reikėjo tokio baisaus incidento tam, kad e, suprastume šiandieną parlamente, e, kas vyksta ir intensyviau pradėtume gilintis į šią problemą. Na ir taip, aišku, ir Turkijos vyriausybė palankiai žiūri į, į laisvą gazą, tačiau e, vis dėlto e, dėl tos blokados daug, ta blokada daugam padėjo. Taigi aš manau, kad reikia reikalauti šių dalykų. Pirmiausia, dviejų valstybių e, sprendimo, embargo panaikinimo, o taip pat tarptautinės komisijos įsteigimui turi pritarti Izraelis. Ir taip pat ypatinga komisija gazos ruožo problemams spręsti būtų naudinga. E, kreipiuosi mūsų pirmininką. ES turi pademonstruoti drąsę, sąžininką poziciją. Aišku, apeliacijos yra geras dalykas, tačiau jeigu ne, jų nelidės žingsniai, tai tai nieko neduos. Na ir porą paskutinių kalbėtojų, kalbėtojų ponė Dion ir, ir Pone Debak, atsiprašau visų kitų, kuriems rodys nebus teiktas. Pone Džiuro, pone Ešton, leiskite pridurti dar šį veitą. Milijonų ES piliečių ir piliečiai ne ES laukia iš ES komisijos, iš jūsų ir iš ES parlamento reakcijos proporcingos tam pareikštam pasipiktinimui. Šimtai tūkstančių ES piliečių laukia, kad ES institucijos darytų dar ką nors kitą, o ne tik skelbtų deklaracijas. E, tų E, laivų aukos vėlgi nesutiks su tuo, kad būtų ir toliau nebaudžiamai pažeidinėjama tarptautinė teisė, kad niekas nebūtų nubaustas. Suprantama, Hamas aktyvistai pri, ne, ne tik prisidėjo prie šito, prisidėjo moteris, e, e, nuo suskošių situacijos kenčia jauni žmonės, kenčia vaikai. Svarbu, kad ta rezoliucija, kurią primsime rytoj, būtų taikoma praktikoje. Svarbu kovoti su milijonų piliečių E, radikalėjimu. Taip atsitiks, jeigu e, Europa nereaguos, nes piliečiai tiesiog pagalvos, kad tik radikalų žingsniai padeda keisti padėtį. Taip neturi būti. Norėčiau pasakyti, kad po to, kas įvyko, e, turi būti atliktas tyrimas ir turi būti imamasi konkrečių veiksmų. Dėkoju. Ir ponė Deverak, vieną minutę. Ar ji yra salėje? Taip. Prašom, jums žodis. Matėme, kaip brutaliai uh, Izraelis puolė flotilę Marmarą. Uh, tai nusipelno pasmerkimo. Matėme, kad tai, kas įvyko, yra tarptautinės teisės pažeidimas. Taip elgdamasis Izraelis pasmerkė ir savo žmonės, paskatino ekstremistus nes Izraelis nutolo nuo savo tikslo pasiekti saugumo regione. Na taip, Izraelio vyriausybė daugiau negu kada nors turi atsisakyti dabar jėgos politikos. Norėčiau pasakyti, kad e, Navi Marmara flotilės e, e žinia, visos žiniasklaidos akcijos aplink tą flotilę E, kelia tam tikrų klausimų. Tad labai svarbu atsakyti klausimus dėl paties išpolio, e, apie, bet taip pat svarbu išsiaiškinti, kas rengia tą flotilę ir kokiais tikslais. E, Izraelis turi sutikti, kad tarptautinė bendruomenė reikšmingai dalyvautų tyriant šį įvykį ir svarbu, kad šiame regione teisingumas pagaliau būtų atskurtas. Dėkoju. Dėkoju ir dabar suteiksiu pabaigai žodį ypatingai galotiniai. Prašau. Pirmiausia, man išklausius šį diskusijų labai išaiškė štai kas. Tai yra, kad labai svarbu raginti atlikti įtikinti tyrimą. Ponios ir ponai, jūs gal ir viską žiūrite skirtingai, tačiau man yra visiškai aišku, kad buvo situacija, kurios pasikoja devyni žmonės žuvo ir dabar gedi draugai ir šeima. Taigi tai, kas įvyko, verčia atlikti tyrimą. Ta, na ir antras dalykas, kuris man yra visiškai aiškus. Na, na, noriu patikinti, kad mes palaikome ryšius su visais partneriais. Prieš pirminį sprendimą, ką galime padaryti, palaikau ryšius su Turkija, tai dariau nuo pirmos dienos, taip pat bendrauju ir su Izraeliu. Vakar ką tik kalbėjausi su užsienio reikalų ministrais taip pat ir su Palestinos administracija, su ponu Abbas kalbėjau ir taip pat ir su Egiptu. E, penktadienį atvyks Egipto užsienio reikalų ministras ir taip pat ir su JAV. Užsienio reikalų ministrė Clinton, o taip pat ir su kver, kvartetu bei jo pasiuntiniu ponu Blėja. Jis jau per pastarę savaitę lankėsi Izraelė tris įkius, bendrauja ir su juo. Taigi tai aptarsime ir viršinius sutikime su Rusija, kaip minėjau, o taip pat ir tarp 27 valstybių narių, kai e, užsienio reikalų taryboje tai kalbėjome ir kalbėsime. Taigi visi prie to prisidedame, bendrausi visais. Tai yra labai svarbu žengiant į priekį. Antras dalykas - tai yra e, politinė svarba. Anksčiau bandžiau tai išryškinti, kai kalbėdėjau apie mūsų ambicijas. Taip, norime, kad Izraelis būtų saugus ir gyventų taikoje. Ir e, visomis progomis raginam paleisti kareivį šalydą. Neseniai Strasbūrė lankėsi jo tėvas. Tačiau e, lankydamasis Gazoje, kaip ir parlamento nariai, pastebėjau, kad būsimas regionų saugumas priklauso nuo to, ar gazos žmonės galės gyventi normalų gyvenimą, tam, kad jie galėtų suleisti šaknis ir galėtų patys save išlaikyti, užtikrinti švietimą. O taip pat turėtų galimybę dirbti ir keliauti, kaip tai daro normalus žmonės. 80 procentų gyventojų priklauso nuo tarptautinės bendrijos siunčiamos maisto pagalbos, be kita ko ir Europos Sąjungos. Daug vaikų negali eiti į mokyklą, daug kalis neturi darbo. Ir besilankydama gazos ruožė kalbėjau su e, pilietinių organizacijų, verslo, civi... nevyriausybinio organizacijos atstovais ir išklausiau jų ir su visiškai tikra, kad regionų saugumas, Izraelio saugumas priklauso nuo to, ką galėsime padaryti. Taigi savo darbe, tikiuosi, čia man nariai pritars tam, tai yra sustilgsi tai, ką mes galime padaryti. Aišku, galima kalbėti, bet svarbiausia, ką galime padaryti. Taigi mes tempriai bendradarbiausime su kvartetu ir, ir tas sąrašas, kuriame buvo 112 uždraustų prekių ir dabar bus daug trumpesnis e, sąrašas tų prekių, kurios yra svarbios Izraelio saugumui. Užtikrinti tikiuosi, kad šį sąrašą pavyks patvirtinti jau šiandieną. Tai būtų labai svarbu, ypač turint galvoje tai, jog yra daugybė prekių, kurioms negalima. Uh, um, E, kurių negalima importuoti. E, galima įvežti vaisius, tačiau ne sausus vaisius. Galima įvežti gėlės, bet ne šokoladą ir taip toliau. Taigi mes žvelgsime į žemėlapį ir ieškosime partnerių, pagalvosime, kaip visko to pasiekti. Taip e, mes palaikysime Rafą Aš taip pat e, kalbėsiu su tais, kurie atsakingi už tą misiją. Jeigu mes pažvelgsime į kitas misijas, tai taip pat ar sienos skirtimo punktus taip pat egzistuoja galimybės juos atverti tam, kad e, kam šilam būtų viena iš tų sienos perimų punktų, kuris greičiausiai bus atidarytas artimiausiu metu. Taigi mes iš tikrųjų dirbsime tam, kad būtų. Uh, galimybių ES prisidėti prie to, jog atsivertų sienos skirtimo punktai, kartu užtikrinant ir Izraelio saugumą, o taip pat ir gabenant prekes į gazos ruožą ir apripinant žmonės. Na ir visa tai, aišku, tik papildo dėrybas dėl Izraelio ir Palestinos artėjimo. Ir norėčiau paraginti visus susijusius pereiti nuo suartėjimo kalbų link tikrų dėrybų. Na, tikriausiai visi žinote tuos klausimus, į kuriuos reikia gilintis. Ir čia Aš dabar jaučiu, kad tikrai pribrendo laikas žengti prieki dabar, kadangi pasaulis dabar žvelgia į šį regioną. Aš manau, kad reikia pasinaudoti galimybę pagerinti padėtį ruožą, nes tai leis prisidėti prie to, ko visi norime. Tai yra ilgalaikė taika, kuri leis žmonėms sugrįžti į normalų gyvenimą. Um, ir gauti tų gyvenimo gerybių, kurios mums atrodo savame suprantamas dalykas. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έλαβα 7 προτάσεις ψηφίσματος. Dėkoju, mėly kolegos, sulaukėme 11 rezoliucijų pasiūlymų. Debatai šią temą dabar baigti. Rytoj balsuosime 12 val. dėl rezoliucijų projektų. Ir, ponė vyriausiai galiotinė, regis, galite būti su mumis iki 19 val. Jeigu jums reikėtų dar šiek tiek laiko, bet lik ne, galime iš karto pereiti prie kitos temos ir pirmininkavimą perims ponas Martinės, tad trumpa pertrauka.